O sakoma, kad parlamento nariams tai nėra naudinga. Turime stengti suderinti darbą ir motinystę, darbą ir šeimos gyvenimą. Todėl absurdiška girdėti tokius dalykus parlamente. Ypač, kai tai pasako moterys. Ačiū. Bene, procediamo, procediamo all'ordine del giorno. Tuomet pereikime prie mūsų darbo atvarkės. Prieš pradedant balsuoti, noriu kai ką Jums pranešti. Pirmasis e, pranešimas susijęs su raštiška deklaracija numeris 007 2011 metų, kurią patikė ponas Papastamkos. Ponai taip pat Susta ir Fista dėl korupcijos, kovos su korupcija Europos sporte. Ta e, dokumentą pasirašė Europos parlamento narių dauguma. Tai gera žinia ta, tai istorijai, kuri tęsiasi ir, ir kudėje e, teršia gerą sporto vardą ir ji vyksta Italijoje. Pagal 123 darbo tvarkos taisyklių taisyklę aš perduosiu tą dokumentą e, atsakingiems e, asmenims ir e, autorių pavardės bus paskelbtos šio posėdžio protokole. Dar vienas pranešimas. Kita e, raštiška deklaracija 008 2011 pono Kudakio, e, taip pat pon, pono Tanako ir ponios Vikstrom dėl e, Kiprė dingusių bežinios asmenų komiteto darbo. Taip pat pasirašė nemažai narių šį dokumentą ir pagal tinkamą taisyklę perduosiu toms institucijoms, kurios turi to užsimti. Ačiū visiems. Ir dabar ponia Jana Kudakis nori pasisakyti šią temą. Uh, Ačiū. Aš esu Jana Kudakis. Per pastaruosius tris mėnesius mano tarnyba nusidė daugybę laiškų, atliko daugybę skambučių, kad atliktų, atkreiptų dėmesį į Kiprą dingusių be e, žinios žmonių situaciją. Mes pasiekėme neblogos sėkmės, šiai deklaracijai pritarė daugy, daugybė narių, noriu padėkoti bendrautoriams, ypač padėkoti Čarlzui Tenokui. Uh, kuris kiekvienoje Strasbūro sesijoje draugės su manimi bandė užsitikrinti paramą šiai deklaracijai. Noriu padėkoti ir savo padėjėjams už jų pastangas. Lankytojų galerijoje šiandien yra jaunų žmonių grupė iš Nepomako, pasaulinės jaunųjų e, kipriečių organizacijos kuri veikia Junktinėje karalystėje ir kuri atėjo tam čia, kad išgirstų š, apie š, šią deklaraciją. Š, šią deklaraciją pirmininkas kolegė. Puikiai padirbėta. Bet dabar suteiksime, žliksime žodį ir ponui Papastamkos, nes jis pirmasis padėjo savo parašą po šią deklaraciją. Pone Papastamkos, prašau. Ačiū. Norėčiau padėkoti kolegoms, ponui Svifkai, Sustai, visiems, taip pat ir tiems kolegoms, kurie visiems, kurie pasirašė de deklaraciją 007. Tikiuosi, kad parlamento žinia paragins komisiją dirbti veiksmingiau, atliekant koordinacinį vaidmenį ir kovojant su sukčiavimai sporte. Pirmininkas, balsuojame toliau dėl šešių pasiūlymų priimti rezoliuciją dėl Sudano. Dėl pietų Sudano ir Sudano pakeitimų nėra, teikiu e, e rezoliuciją balsavimui. Kas už? prieš susilaikė.